Tai bus gerai žmonėms ir regionui. Ir mums taip pat. Ačiū. Grazie, komisario. Komuniko di aver ricevuto se... Ačiū, ponia komisijos narė. Esu gavusi iš viso šešis rezoliucijų pasiūlymus. Dabar diskusijos baigiamos. Dėl rezoliucijų projektų balsuosime rytoj. Toliau kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra komisijos pirmininko pavaduotojas, ES vyriausiosios įsigaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas dėl AIDS ir ŽIV ir numatomos 18-osios tarptautinės AIDS konferencijos. Konferencija vyks Vienoje šių metų Liepos 18-23 dienomis. Dabar perduosiu žodį poniai Ashton. You, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Sveikinu galimybę dalyvauti šiuose diskusijose apie žmogaus teisės ir živ AIDS. Diskusijos yra savalaikės, kadangi liko tik 11 dienų iki 18-osios AIDS konferencijos pradžios, kurį vyks Vienoje. Živ AIDS plitimas kelia didelės kančias. Živ AIDS poveikis yra dar sudėtingesnis tuo metu, kai žmogaus teisų nėra laikomas ir mes žinome, kad konfliktinėse situacijose gali padidėti živ AIDS e, skaičius, ypatingai kai yra prievartaujamos moterys, e, vaikai. Kai nėra tinkamų kovos su diskriminacija teisės aktų, žmonės gyvenantys su živ ir AIDS bijo prašyti pagalbos dėl to, kad egzistuoja stigmos. Ir valstybėse, kur homoseksualumas yra nusikaltimas, žmonės susiduria su, su papildoma baime būti įkalintiems, kartais bijo netgi mirties bausmės. Žmogaus teisės turi galinti žmonės ir tuos, kurie serga živ AIDS. Tai yra teisė visiems gauti fizinės, psichinės, paga, fizinės, psichinės pagalbos paslau, sveikatos paslaugas, gauti prieigą prie informacijos, prevencinės gydomosios medicinos ir sergantys žmonės neturi būti diskriminuojami dėl savo lygos. Gerbiami parlamentarai, mes žinome, kad živ AIDS lyga yra kai kuriuose valstybėse kaip priežastis nesuteikti prieglopščio prašytojams e, pagalbos. Pagalbos žmonės negauna darbo ir vaikai kartais yra išmetami iš mokyklos. Dėl to Junkne, Europos Sąjunga visuomet gynė živ AIDS sergančių žmonių teisės Europos taryba patvirtino išvadas 2009 m. lapkričio mėnesį, kur numatyta ES veiksmų programa, kovojant su živ AIDS per išorės veiksmus, įskaitant ir žmogaus teisų aspektą. ES labai aktyviai propaguoja laisvę judėti žmonėms su živ AIDS. Mūsų pozicija yra štai kokia. Apribojimai dėl živ AIDS įleidžiant ar neįleidžiant žmonės į valstybę yra diskriminacinio pobūdžio. Taigi mes sveikiname JAV reglamentą ir Kinijos atitinkamą teisės aktą kaip pozityvų žingsnį. Pastaraisiais mėnesiais ES atstovai JAV ėmėsi tam tikrų veiksmų, išsakė ES susirūpinimą dėl homoseksu, dėl homoseksualų padėties įvairiose valstybėse ir dėl policijos ir teismų veiksmų Senegale. ES veiksmų rinkinio paskelbimas, kovojant už žmogaus teisės ir gėjų ir lesbiečių teisės, dar labiau sustiprino ES veiksmų šioje srityje. Dėkoju. Grazie, iniziamo il dibattito. Ačiū. Dabar pradėsime diskusijas. Kalbėtojai kalbės frakcijų vardu. EPP frakcija, ponia Kolarska Babinska, dvi minutės. Bardzo chcę podziękować. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti baronieniai Ašton, kad šiandien dalyvauja diskusijoje nors kiti žmonės ir stebi futbolo varžybas, bet mūsų diskusijos yra svarbios dėl to, kad šis klausimas labai skausmingas, nors pastaraisiais metais matėme tam tikros pažangos gydyme, prevencijos srityje. Beliko penki metai, kad pasiektume e, tūkstantmečio vystimosi tikslų ir sumažintume živ AIDS plitimą, taip pat naujų infekcijų plitimą. Tačiau e, užsikrėtusių kai kur, kai kurios regionuose daugėja, kai kurios socialinės grupės, pavyzdžiui, moterys ir mergaitės nuo to vis labiau kenčia. Mes e, norime paremti tris e, veiksmų tipus. Pirmiausia, veiksmai, kurie paskatintų šalis ypatingai nukentėjusias nuo AIDS parengti atitinkamus veiksmų planus ir priimti antidiskriminacinius įstatymus prieš sergančiuosius. Taip pat reikia pabrėžti švietimo klausimą, ypač galimybę lavintis, mokytis ir prieiga prie informacijos. Tai e, pakeistų diskriminaciją priimimu ir supratimumu E, tuos dalykus reikia dėkti tiek besivystančiose šalyse, tiek išsivyščiusiose Europos šalyse. Be švietimo dar labai svarbu užtikrinti galimybę įgauti vaistus. Šį rudenį bus parengtas sustarimas e, dėl laisvosios priekybos su Indija. Vienas, viena iš svarbiausių problemų, e, kuri iškilo mums derantys su Indija, yra susijusi su tuo, kad Indija gamina pigius vaistus skirtus gydyti nuo AIDS. Ir neaišku, kai bus toliau su tų vaistų gamyba. Dėkuoju, dabar panas Kešmanas tris minutės kalbės socialistų ir demokratų vardu. Dėkui, pirmininkė. Baronienė Ašton, Klausiau jūsų pasisakymą diskusijos pradžioje ir galiu pasakyti, kad jau galiu važiuoti namo, mano darbai nuveikti. Aš e, klausiau žmogaus, kuris sėdi čia salėje ir supranta ne tai, ką padarėme, ką e, darome ir ką reikia daryti, kad mes apsaugotume pažeidžiamiausius. Dėl to aš labai džiaugiuosi, kad parlamentas e, nutarė imtis požiūrio pagrysto teisėmis. E, Kai turime teisės, tai galime e, tikėtis, kad jūs, pilietinė visuomenė, veikiant jūsų vardu jas įgyvendins, ar jūsų vyriausybė, kad tas teisės įgyvendins. Aš kalbu taip, kaip parlamento pranešėjas dėl e, tūkstantmečio vystimosi tikslų peržiūros. Deja, živ ir AIDS plinta 33 milijonai žmonių, 133 milijonai, atsiprašau, 33 milijonai žmonių kenčia nuo to e, pasaulyje. Nuo 7 metų 2,7 milijono žmonių e, susirgo e, ta lyga ypač pietinėje Afrikoje. Daug vaikų susirgo, mums reikia kažką daryti. Mes turime informuoti žmonės, kokį pasirinkimą jie gali daryti, ką jie gali daryti dėl savo kūnų. Reikia galvoti apie vyrus, e, apie transseksualus, kurie kartais neturi pasirinkimo, bet pasiduoti kitų reikalavimams. Ir man ypatingai e, džiugu buvo išgirsti, kad bus skiriamas dėmesys žmonėms, kurie nuo to ypatingai kenčia, skaitant e, seksualinius darbuotojus, sekso paslaugų teikėjus, tarp jų vyrus transseksualus, kalinius, migrantus, pabėgėlius ir mobilius darbuotojus beveik visuose regionuose. Mūsų kaiminystėje, Ukrainoje, Rusijoje, taip pat ir kitose šalyse e, susirgusiųjų mastas pasiekė epidemijos lygį. Europos Sąjunga vis tik tai yra lyderė priemonių, kurios skirtos šiai lygai srityje ir mes taip pat būsime lyderiai konferencijoje vienoje. Tačiau aš noriu pasakyti, kad nežiūrintų visų milijonų sergančių, įsivaizduokite, kad vienas žmogus, vien, atskiras žmogus susiduria su realybė, gyvendamas kasdien su živ ir aids. Daugybė žmonių, draugų, giminių, sūnų, seserų miršta, prarandamos gyvybės tai yra baisus gyvybės išvaistimas, praradimas, o pritaikius prevencinės priemonės daugelio šios lygos atveju yra galima išvengti. Ačiū. E Ačiū. Dabar Alde frakcijos vardu, ponia Inetveld. Uh, Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti baronieniai Ashton už jos įžanginį žodį ir koleg kolegoms, poniai Kolarskai ir Michaelui Cashmanui. Už jų žodžius aš visapusiškai pritariu tam, ką jie pasakė. Turiu pasakyti, kad paskutinis pono Cashmano ištartas žodis, kad tai yra lyga, kurios galima išvengti. Ir tai mane siutina. Mane siutina tai, kad su labai, labai paprastomis nemokamomis priemonėmis, kurios nieko nekainuoja, mes galėtumėme užkirsti kelią živ AIDS plitimui, galėtumėme užkirsti kelią vargui skurdui. Keletas pagrindinių žodžių - stigma. Pone Kolarska, man atrodo, minėjo diskriminaciją ir jūs, pone Aštin, minėjote diskriminaciją ir netgi Europos Sąjungoje vis dar yra stigmos pavyzdžių. Daugelį valstybių narių, pavyzdžiui, homoseksualai negali duoti kraujo. Yra daug valstybių narių, nepaisant visų taisyklių ir principų, kurios mes pritarėme, prašo, kad žmonės užpildytų deklaraciją įrodančią, kad jie neturi živ AIDS prieš įvykstant į valstybę. Net ES tai vyksta. Ir mes turime spręsti šias problemas prieš liepiant kitoms valstybėms elgtis geriau. Taigi jeigu mes pritarime kelionės draudimo panaikinimui JAV, tą turime tą daryti ir ES. Šalia stigmos dar yra ir kita problema. Tai yra siauras mąstymas kalbant apie seksualinę moralę, jeigu ją tai pavadintumėme. Mane visuomet šokiruoja tai, kad ir šiame parlamente yra žmonių, kurie mano, kad jie negali pritarti tokiai rezoliucijai, dėl kurios balsuosime rytoj, nes yra daroma nuoroda į lytinę reprodukcinę sveikatą ir lytinę moterų autonomiją. Jeigu pripažintumėme tokius principus, tokias savokas, jeigu visi parlamentarai pritartų tam, galėtumėme išvengti tiek vargo ir nelaimių. Ir aš niekaip nesuprantu, kaip galima nepatvirtinti tokių principų ir žiūrėti žmonėms, moteriams į akis toms, kurios kenčia nuo tokių baisių lygų. Aš manau, kad tikrai jie turi susitvarkyti su šia realybė moterų teisų autonomiškumas. Tai reiškia, kad moterys yra atsakingos už savo kūnus, jos pačios nusprendžia. Ne tik už ES ribų, bet ir ES. Tai yra tie dalykai, kurie nieko pirmininkė nekainuoja nei vieno cento. Prieiga prie sveikatos paslaugų, tinkama sveikatos priežiūra, tai yra baziniai dalykai ES bazinės žmogaus teisės ir šiandieninių diskusijų tema. Taigi, kodėl mes nesuteikėme tos teisės kitiems žmonėms? Ar mes manome, kad tai yra privilegija? Jos reikia nusipelnyti. Ne, tai yra esminė teisė. Na ir praktiškai vertinant, išgyvename ekonominę krizę, kuri paveikė e, valstybės už ES ribų ypatingai. Sveika darbo jėga yra pirmiausia sąlyga ekonominiai plėtrai Investuokime į sveikatą. Dėl to aš norėčiau kreiptis į tas valstybės, kurios dabar svarsto galimybę sumažinti biudžetą vystomajam bendradarbiavimui, ypatingai sveikatos rytyje. Aš manau, kad tai būt, turėtų būti mūsų prioritetas. Mes neturėtume kalbėti apie biudžeto apkarpimus, mes turėtume kalbėti apie paramą toms valstybėms, nepamirštant, kad reikia reikalauti, kad nacionalinės vyriausybės elgtųsi atsakingai. Pabaigai, ponė pirmininkė, norėčiau paraginti visus, visų frakcijų kolegas šiame parlamente pritarti rezoliucijai rytoj. Ačiū. Grazie per il gruppo verde, l'onorevole Autala per un minuto. Ačiū dabar žaliųjų frakcijos vardu, ponė Hautala. I... Labai ačiū pirmininkė. Aš kuo nuoširdžiausiai noriu paremti tai, ką pasakė trys kolegos iš kitų frakcijų apie živ AIDS. Ir taip pat norėčiau padėkoti vyriausiai įgaliotiniai už jos požiūrį į šį klausimą. Manau, kad rezoliucija, kurią turėtume patvirtinti rytoj, yra labai svarbus indėlis e, į pasirengimą 18-ąją tarptautiniai konferencijai, kuri vyks vėliau šį mėnesį Vienoje. Taigi galime pabrėžti, kaip svarbu tai, kad ES ketina dirbti su šalimis, kuriuose dar veikia įstatymai, taikoma politika, kelianti kliūtis rūpinimusi žmonėmis, sergančiais, kenčiačiais nuo živ ir aids. Ir taip pat e, neleidžiančiai e, atlikti veiksmingos prevencijos. 106 tokios valstybės dar egzistuoja ir mūsų užsienio politikų politikoje ir vystomoje politikoje yra nepaprastai svarbu pabrėžti, kad mes norime požiūrio pagrysto e, realiais duomenimis e, į živ AIDS norime, kad būtų kovojama su egzistuojančia diskriminacija. Labai liūdna matyti, kad daugelie šalių dar vis e, baudžiama už bendravimą tarp tos, paties, tos pačios lyties asmenų. Aišku, aišku, reikia galvoti ne tik tai apie tradicijas ir kultūrą, reikia galvoti apie padorų elgimąsi su žmonėmis, todėl požiūris pagrįstas žmogaus teisėmis yra teisingas požiūris. Dėkoju, guo, dabar guo NGL vardu pasakys uh, ponė Matijas. Ačiū, ponė pirmininkė ponę komisijos narę. Aš galbūt nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta. 2,4 milijonai asmenų 2007 metais užkrestųjų. 2008 metais dar daugiau ir tie skaičiai auga. Šiandien 33,4 milijonai asmenų yra užkreisti AIDS. Du trešdaliai šių asmenų neturi e, prieigos prie gydimo. pietinėje Afrikos žemyno dalyje 22 milijonai asmenų yra užkrėsti. Tačiau dar ir kitų skaičių yra. Užsikrėtusių moterų skaičius yra labai didelis ir šiuo metu labai svarbu yra dėmesį kreipti prevencijai ir prieigai prie gydimo. Aišku, visą tai reikėtų remti ir žmogaus teisėmis. Norėčiau dar kartą e, kreiptis į komisiją ir paprašyti laikyti savo įsipareigojimų visuomenės veikatos srityje. Reikėtų kovoti su visokio pobūdžio diskriminacija, su ser, sergančių žmonių taip pat ir Europos Sąjungoje. Štai pavyzdžiui, kalbu apie kraujo donorus, apie tai, kad e, homoseksualai negali įstepti kai kuriuose valstybėse. Taip pat e, reikėtų kovoti su AIDS, tuberkulioze, malerija. Ir atrodo, kad dabar mes taip didžiuojamės Europą, taip didžiuojamės jos visuomąją pagalbą, reikėtų dar taip pat padaryti taip, kad ji realiai būtų teikiama. Ačiū. Dabar žodis kitiems užsirašysiems kalbėtojams, ponas keli dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti baronienę Ashton už puikų darbą, už tai, kad ji labai greitai, skubiai šiandieną pristatė situaciją. Mano patirtis dėl živ ir AIDS yra susijusi su įvykiais prieš keletą metų, kai dirbau savanoriškų pagrindų Malavyje. Ten mačiau savo akimis vaikus saugusiosius sergančių živ ir AIDS. Tai yra 12 milijonų žmonių e, šalis e, Paprastai žmonės išgyvena 42 metus ir živ AIDS paplitimas yra ten masiškas ir daug yra vaikų sergančių šią lygą. 6 tūkstančiai žmonių per metus miršta nuo šios lygos, 80 tūkstančių per metus užsikrečia šią lygą. Tik tai 50 procentų žmonių gauna gydimą. Taigi reikia dar daug ką padaryti. Reikia padaryti tris dalykus. Pirmiausia, medicinė priežiūra. Reikia užkirsti kelią toms lygoms, po to jas gydyti, jeigu e, ta lyga ištinka. Kitas dalykas yra švietimas, kad žmonės žinotų, kaip išvengti tos lygos ir kad būtų atlaidžiau žiūrima į tuos, kurie tą lygą turi. Ir trečias dalykas, apie ką kalbėjo ir baronienė Ashton, yra tam tikros praktikos eliminavimas remiantis tam tikrų asmenų teisėmis gentyse, kurie turi teisę į savo kūną. Ir aš manau, kad tokia, tokios, tam tikra praktika turi būti panaikinta ir mes ES turime bandyti tokias tradicijas išnaikinti. Na ir tą darant reikia dirbti su vietos institucijomis, nes aš pastebėjau Malaviją, kad Aš kasdien pirkdavau laikraščius ir perskaičiau keletą straipsnių, kurie kritiškai vertino nevyriausybinės organizacijas dėl to, kad jos nesugebėjo dirbti kartu su vietos gyventojais, vietos grupėmis. Taigi reikia vengti tokios situacijos, kad mes nebūtume intelektualai, kultūringi, kolonistai. Mes turime parodyti, kad norime padėti tiem žmonėms geriau gyventi ir turime kovoti su šia baise živ AIDS rykšte. Dėkoju. Grazie. Eh, la parola all'onorevo. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas ponui Lunačiak. Pusantros minutės. Poniai Lunačiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Vyriausiai galiotinė. Mėly kolegos, aš labai džiaugiuosi, kad bus bendra rezoliucija, tikiuosi, kad didelė dauguma pritars šią rezoliuciją balsuodama nes, kaip jau buvo teigiama, rengiantis 18 tartautiniai AIDS konferencijai Vienoje, Viena yra mano gimtasis miestas, tema yra čia ir dabar. Tema požiūris į živ AIDS paremtas teisėmis. Apie tai anksčiau nebuvo kalbama. Kaip visi žinome ir kaip daugelis paminėjo, živ AIDS ir žmonės, kurie serga tą lygą, yra vertinami kaip žmonės, kurie yra atskirti, kurie negali integruotis į visuomenę. Ir dėl to būtina tuos žmonės, į tuos žmonės skirti daug dėmesio, daug dėmesio skirti prevencijai, sveikatos priežiūrai. Norėčiau visiems priminti, kad netgi Tarptautinė sveikatos organa, organizacija Doha konferencijoje 2008 metais dėl TRIPS teigia, kad pri, sveikatos priežiūra yra svarbiau nei komerciniai interesai. Tai yra ypatingai svarbu tokiose valstybėse kaip Afrika, kur šeši, tokio, Afrikos valstybėse, kur 60 procentų infekuotųjų yra moterys ir vaikai, kurie tradiciškai gauna mažiau prieigos prie sveikatos priežiūros paslaugų. Taigi pirmiausia, be, be patentiniai vaistai, prieiga prie tokių vaistų ne, neturtingiems žmonėms, tai yra labai svarbu kovojant su živ ir AIDS infekcija. Kaip jau buvo teigiama anksčiau, moterys ir mergaitės dabar dažniau susirga nei uh, anksčiau, kai anksčiau dažniausiai vyrai gėjai pasigaudavo šią lygą. Dabar panašu, kad tai yra lyga, kuri dažniausiai ištinka moteris ir merginas, taip pat vyrus. Ir aš norėčiau paprašyti visų ir kreipiuosi į tuos, kurie dar nepasirašė šios deklaracijos, rytoj balsuoti už rezoliuciją tam, kad aiškiai parodytumėme, kad lytinė reprodukcinė sveikata ir teisės yra visiems, ypatingai tiems, kurie yra infekuoti živ AIDS. Ačiū. Grazie. La parola all'onorevole Mikola Šeik per due minuti. Ačiū. Dabar žodis panu Mikolaško dvi minutės. Smrtiaco chorobo, a napriek pokroku v medicíne ešte stále za... AIDS tebėra mirtina lyga. Nežiūrint uh, žinių medicinos srityje, kurias jau įgyjome. E, žmogus susirgęs AIDS e, vėliau miršta nuo kitos lygos, pavyzdžiui, tuberkuliozės ar kokios nors infekcijos. Dauguma žmonių pagal atliktus tyrimus e, užsikrečia šią lygą per nesaugų seksą, lytinius santykius. Mes girdėjome, kaip plinta lyga žmonės e, užsimantis įvairia e, seksualinė veikla, teikiantys seksualinės paslaugas, e, yra žmonės, kurie platina šią lygą. Nebūkime naivus. Neapsimeskime, kad ka, medicinės patikros kartą per savaitę išspręs problemą. Aš pats esu gydytojas ir nesakyčiau, kad tas, kas pirmadienį ateina pas gydytoją ir ateina vėl kitą savaitę, negali užsikrėsti tą lygą. Per tą savaitę galbūt jau tas žmogus platina lygą. Ponas Kešmanas minėjo kitą pažeidžiamą grupę, tai yra sekso sėties darbuotojai, dažnai homoseksualūs vyrai. Tai yra tam tikra uždara dažniausiai bendruomenė. Ir e, tik tai laiko klausimas, kada tie žmonės užsikrės. Aš palaikau e, paramą moksliniams tyrimams ieškant vaistų, nes kol kas vaistai nėra pakankamai veiksmingi tikiuosi, kad per septintąją pagrindų programą remiant ES rasime naujas, naujas, naujus vaistus, kurie padės mums gydyti šią lygą. Aš pasisakau už tai, kas padėtume visokiojopai Afrikai, nes Afrikoje milijonai žmonių kenčia nuo šios lygos ir mūsų pareiga moralinė padėti uh, O dabar spontaniški pasisakymai Salvatorio Jekolino. Sì, grazie Presidente, non v'è dubbio che oggi più. Ačiū, pane pirmininkė. Šiandien labiau negu kad anksčiau AIDS kelia grėsmę mūsų sveikatai, ne tik ES piliečių sveikatai. Ypač tai yra aktuali problema besivystančiose valstybėse. Taigi reikėtų išlikti budriems, reikia daugiau prevencijos, daugiau informacijos ir daugiau išteklių. Šiuos išteklius reikia naudoti tam, kad būtų teikiama parama ir šeimoms. Todėl, kad kai žmogus susirga AIDS, tai tampa visos šeimos problema. Reikia keisti susikloščiusi elgesi reikia bandyti siekti apčiuopiamų rezultatų sveikatos srityje. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Jekolino. Dabar ponė Vortman. Didžioji dalis infekuotojų asmenų yra jaunimas 15-25 metų amžiaus ir būtent jie yra didžiausios rizikos kategorija. Šie žmonės yra pernelik jauni tam, kad užsikrėstų tokiamis lygomis. Galima būtų priminti 80-ųjų metų kompaniją, tačiau atrodo, kad šie jaunuoliai jos netgi nepamena. 2005 metų Eurobarometro tyrimas parodė, kad Europos piliečiai nori aktyviau dalyvauti kovoje su AIDS ir živ. Iš apklausų aiškėja, kad visuomenėje sklinda kaip ir neteisinga informacija, taigi reikėtų informacinės kampanijas organizuoti ir vengti stigmatizavimo užsikrėtusių žmonių. Ačiū toliau, ponas Papanikalvo. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ponė Vortman jau ir sakė, nepaisant to, kad 33 milijonai asmenų yra šio mirtino uh, viruso nešiotojai pasaulyje. Dar yra milijonai žmonių, kurie nieko nežino apie šios lygos keliamą pavojų. Taigi turime išlikti budrus ir turime skleisti informaciją. Reikia kovoti su socialinė atskirtimi. Tri, maždaug 30 procentų infekuotojų asmenų Europoje nežino, kad jie gali perduoti virusą kitiems asmenims. Šis virusas turi būti laikomas pasauliniu prioritetu visuomenės veikatos srityje. Komisija turi intensyvinti savo programas ir dėmesį labiausiai kreipti į jaunimo informavimą Ir taip pat, aišku, reikėtų kovokti su, e, su vis, atskirtimi. Ačiū dabar žodis poniai komisariai. Pone pirmininkė, kolegos, ačiū labai. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog esu įsitikinusi, kad vienos konferencija padės mums žengti žingsnį į priekį bandant įdėkti žmogaus teisės, būti apsaugotiems nuo živ AIDS infekcijų ir gauti prieigą prie prevencijos priemonių ir gydimo. Daug parlamentarų apie tai šiandieną kalbėjo. Norėčiau Jūs patikinti, kad mes ir toliau bandysime apginti tas teisės ir ES, ir kalbant apie santykius su trečiosiomis valstybėmis, ar tai būtų valstybė šalia mūsų sienų ar kituose žemynuose. Deja, aš artimuosiuose rytuose būsiu e, tuo metu, kai vyks vienos konferencija, bet mano kolega, komisaras Daliai, kuris yra atsakingas už sveikatos priežiūros politiką, atstovaus Europos komisijai vienos konferencijoje ir kalbės įžanginėje sesijoje. Daug komisijos tarnybų iš įvairių sektorių sveikatos mokslinių tyrimų plėtros dalyvau šiame renginyje ir aš norėčiau uh, pakviesti gerbiamus parlamentarus dalyvausiančius konferencijoje susitikti su komisijos tarnybomis tam, kad būt kur bus pristatoma ES politika šioje srityje arba per satelitinę sesiją sudalyvauti šioje konferencijoje. Bet savo žodžius norėčiau apibendrinti štai kokiais pasisakymais. Pradėsiu nuo savo asmeninės patirties. Šį vakarą vyko labai svarbus futbolo rungtynės Pietų Afrikos Respublikoje. Prieš keletą metų ten lankiausi ir prisimenu, kad mane už Johannesburgo pavėžėjo į e, kaimo vietovę ir tas žmogus, kuris mane vežė, pasakojo apie živ AIDS problemas Pietų Afrikoje. Problema, kurią kėlė daug žmonių, su kuriais dirbau ir, pažiūrėjus, Annie Lennox, dainininkė. Ir tas e, e, vairuotojas man sako, na išsirinkite, kokį, į kokį kaimą jūs norite nuvykti. Mes važiavome ir aš mačiau daug įvairių kaimų ir nurodžiau konkretų, į kurį norėčiau apsilankyti. Jis nuvežė mane į tą kaimą, į kapinaitės ir pasakė, Afrikoje yra tokia tradicija kad nėra statomas paminklas mirų žmogui e, po metų. Ir tie kryžiai, kurios, kurios matote, nedideli kryžiai yra pastatyti tiem žmonėms, kurie mirė per šiuos metus. Aš nuvažiavau į tas kapinaitės ir štai pamačiau šimtus kryžių. Jis man pasakė labai paprastai, tai yra mirę žmonės nuo AIDS. Gerbimi parlamentarai, tai, ką aš pamačiau, buvo baisi tra tragedija. Ir aš tikrai gerbiu tuos parlamentarus, kurie pasiūlė šią rezoliuciją ir aš tikrai viską padarysiu, galiu Jums pažadėti, kad ta rezoliucija būtų gyvendinta. Merci, euh, Madame la Haute Représentante. Ačiū vyriausiai įgaliosiniai. Dabar baigsime diskusijas šiuo klausimu. Na, o dabar perėsime prie e, komisijos pirmininko pavaduotojas ES vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas dėl konvencijos dėl kasetinių šaudmenų.